Dear colleagues, we have to be in... Kolegos, turėtume parengti griežtą parlamento rezoliuciją. Kaip galima griežtesnę? Nežinau, dėl ko jūs čia ginčijotės, tačiau panašu buvo į tai. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, laba diena. Šiandien kartu dalyvausime posėdėje mano vadovaujami, nes komiteto pirmininkas yra Serbijoje ir tenai savo pareigas atlieka, tokiu būdu negali šiandien pirmininkauti posėdžiui. Galbūt mums neprireiks viso numatyto laiko, nebent jūs esate nusiteikę labai intensyviai diskutuoti, svarstyti naujus aspektus, kurių iškilo galbūt po praėjusio ketvirtadienio, tai yra įmanoma. Manau, kad nereikia man dabar pristatinėti, į kokias kalbas turime šiandien vertimą. Galite tą informaciją susirasti mūsų komiteto naujienų laiškė. Taip pat visi puikiai žinote, kad mūsų komiteto posėdis yra transliuojamas internetu ir taip pat po šio posėdžio koordinatorių posėdis nevyks. Apie tai tikiuosi bent jau patys koordinatoriai žino, visi kiti sužinojo per tą laiką, nes apie tai jiems pranešė padėjėjai, o kitas koordinatorių posėdis numatytas Strasbūrę kitos savaitės pirmadienį. Kaip įprasta, patvirtiname buvusių ankstesnių posėdžių protokolus, jeigu iki šio posėdžio pabaigos niekas nepateiks prieštaravimų, tuomet protokolas praėjusio posėdžio bus patvirtintas, išdalinta visiems jums posėdžio darbo tvarkė. Pirmiausiai siūlau, kadangi keli komiteto nariai yra jau šiuo metu salėje, siūlau pradėti nuo balsavimo ir pradėkime nuo devinto darbo atvarkės punkto, tai yra Europos savanorių tarnyba. Marija Munės yra šios nuomonės autorė. Ar visi turite su savimi balsavimo korteles? Neprivalome balsuoti elektroniniu būdu, kol neprasidės e, galutinis elektroninis balsavimas dėl atskirų nuomonių ar pranešimų. Todėl visi tie, kurie turi korteles, prašau jas įstatyti į balsavimo įrangą tam, kad išsiaiškintume, kiek kolegų kortelių su savimi neturi ir kad galėtume tos kolegas atitinkamai paskirstyti arba priskirti prie tam tikrų balsuojančiųjų grupių. Nepaisant to, pradėkime balsuoti. E, pradėkime nuo pirmosios pastraipos, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kaip ir pirmoji idėja nauja pastraipa kartu su žodinė pataisa į pateiktą raštu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuokime dabar dėl reglamento pakeitimo. Šeštasis, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas pakeitimas ir devintas balsuojame kartu, ne, nenorite. Taigi, kas už aštuntąjį prieš susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas su žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas su žodinė pataisa, taip pat kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta Pritarta. 36 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 13 ir 14 pakeitimas ar galime kartu balsuoti taip, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pakeitimas numeris 15, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kitas pakeitimas atkrinta, taigi dabar 16, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 38 pakeitimas, kaip priedas prie 18, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. konstatuojamosios dalys dabar noriu paklausti. Kolegų Pons Hartungas pateikė 16 pakeitimų ir galima dėl jų visų balsuoti kartu. Kas už pono e, Hartungo pakeitimus konstatuojamosioms dalims, kas prieš susilaiko visos pataisus atmestas, dabar ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 35 pakeitimas. Kozlovskio, kas už, prieš, susilaiko taip pat pritarta. Dabar vyks elektroninis galutinis balsavimas. Suskaičiuokime tos kolegas, kurie neturi su savimi kortelių. Keturi. Kol kas yra tokie, ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 25 plus 4 už, 1 prieš ir 2 susilaikė. Taigi 29 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Tai yra 1 susilaikė. 1 prieš, 2 susilaikė. Dabar klausimą dėl rekomendacijų EIVT susijusių su 13 metų institucijos veiklos peržiūra. Pranešėjas ir pons Neinskis jo nėra, tačiau nieko baisaus, balsuokime dėl pakeitimų. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Ne. Dar kartą balsuojame, kas už. O kas už pirmąjį pakeitimą pirmosios pastraipos. Ar jau visi balsavote? Septyniolika už ir keturiolika prieš pritartą. Antrasis pakeitimas. Kas už antrąjį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dabar A kompromisas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Trečiasis pakeitimas ir B kompromisas, kas, tai yra trečioji pastraipa B kompromisas, kas už, prieš, vienas balsas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtasis pakeitimas, trečioji A nauja pastraipa su žodinė pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 11 pakeitimas, kas už. Šis pakeitimas taip pat su žodinė pataisu. Kas prieš. Susilaiko pritarta. Pritarta. Ketvirtoji pastraipa, dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. keturiotis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta. Kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 15 pakeitimas. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 pakeitimas. Už prieš susilaiką pritartą. 17 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė, pritarta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 28 plus 4 už, tai yra 32 už, vienas prieš ir vienas susilaikė.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 nukelti balsavimą iki demokratinių rinkimų datos Madagaskare ir iki demokratinės santvarkos atstatymo. Tai reiškia, kad e, atkūrimo. Tai reiškia, savo galutinį sprendimą mes siejame su rinkimų data ir su jų rezultatais Madagaskare. Kas už tokį nukelimą ponui Hartangui žodis? Voorzitter, ik zou graag dat voorstel eerst schriftelijk willen. Pirmininkė, aš pirmiausiai norėčiau raštu pamatyti šį pasiūlymą, nes kol kas jis tik tai žodžiu buvo pateiktas. Versuchs. Also wir können natürlich, wir können natürlich das Ganze jetzt verschieben bis ans Žinoma, galime nukelti visą procedūrą iki posėdžio pabaigos ir bus šis sakinys jums išdalintas raštu, tačiau galiu dar kartą labai lietai visiems perskaityti, tam, kad kiekvienas išgirstų šį sakinį savo gimtają kalbą, jeigu neprieštaraujate, ir tuomet žinotumėte, apie ką kalba eina. Taigi dar kartą kartuoju, biudžeto reikalų komitetas ragina žuvininkystės komitetą, kuris yra pagrindinis komitetas šiuo klausimu, teikti pasiūlymą parlamentui nukelti savo pritarimą šiam klausimui tol, kol Madagaskare įvyks demokratiniai rinkimai ir bus atstatyta demokratinė santvarka. Pone Hartangai, ar jums pakaktų tokio pakartotinio dalyko. Aš manau, kad vertimas tikrai buvo puikus, mes galėjome suprasti, tačiau man svarbu, kad tas pasiūlymas būtų oficialus. Tačiau aš pritariu tokiam pasiūlymo turiniui. O oficialus tekstas, kuriam mes pritartume, būtų įtrauktas į posėdžio protokolą. Taigi kas balsuoja už šį sakinį? nukelti balsavimą. Kas prieš? Šeši. Kas susilaiko? Pritarta. Ja, I understood, I understood. You are against democratic structures. Yeah, yeah, yeah. Suprantu, jums neprimtinas demokratinės valdžios struktūros. Kitas balsavimas vėl žvejybos susitarimas Aš man neapsiverčia liežuvis tas šios susitarimus vadinti partnerystės susitarimais, šį kartą su Mauritanija. Turėsime balsuoti dėl kelių pakeitimų. Pirmasis susijęs su paskutinėje pastraipa. Pirmas pakeitimas Žovanė Levyje. Kas už šį pakeitimą?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 Okay, okay. Wir müssen nicht, wir müssen nicht, wir müssen nicht äh, abzählen. Ähm. Nereikia skaičiuoti. Balsavimo rezultatas akivaizdus, atmesta. Dabar teikiu balsavimui. Pasiūlymą patvirtinti žvejybos protokolą, kas už, prieš kas susilaiko. Pritarta. Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Elektroniš, so wie es denn dann möglich ist. Eins, zwei. Ja, plus one. Zwei. Three. Mhm. Und die zwei dagegen, genau. Also. Äh, 23 ähm, zu 11 zu 1. 23 už, 11 prieš, 1 susilaikė. Taip pat pritarta. Taigi baigiame balsavimus. Monika palik Giovanni ramybė. Mūsų pranešėjas uh, siūlo balsuoti dėl vieno perkelimo, tai yra 1213. Uh, Relativo al trasferimento di risorse a favore dei pagamenti diretti. Tai yra tiesioginių išmokų perkelimas e, ūkininkams pirmasis ramstis. Ir e, ištekliai atsiranda po to, kai bus tarta dėl cukraus sektoriaus Europoje yra struktūrizavimo. Ir 2012 metais e, pabaigoje tai buvo padaryta, dėl to lėšos perkeltos į šių metų biudžetą. Ir bet kas, kas liko, turėjo būti biudžete paskirsta, panaudota, dėl to e, prašoma į tiesioginių išmokų sistemą tas lėšas perkelti. Mes neturime jokių čia problemų ir galime balsuoti. Jeigu pritarite pranešėjo siūlymui, prašau kelti rankas. Prieš susilaikę pritarta vienam balsavus prieš, tačiau dabar jau tikrai baigiame balsavimus. Teskime darbo tvarkės svarstymą. Klausimas numeris 7. Paturime pateikti savo nuomonę užimtumo komitetui dėl užimtumo komiteto rengimo prašymo. Derekas Von, mūsų nuomonės referentas. Čia kalba eina apie labiausiai skurstantiems žmonėms teikime pagalbą. Kaip teisingai pasakėte, kalbame apie trumpą nuomonę užimtumo komitetui. Aš e, bandau e, paminėti plačius pagrindinius klausimus susijusius su biudžetu. Labai sveikinu pačią idėją įkurti fondą e, pagal maisto paskirstimo programą. Taip pat noriu, kad programa būtų išplėsta ir apimtų ne tik tai pagalba maistu, bet ir pagalba e, materialiai nepasiturintiems žmonėms vaikams. 7-8 e, vasario e, buvo šešta parama šios programos e, testinumui. E, Ateityje sakoma, kad bus lėšos skiriamos iš socialinio fondo ir supranta uh, iš komisijos, kad taip pat taip ir bus, bet konkrečiai bus nu, tikslinis paskirstimas lėšų iš to fondo bus numatytas. 2,5 uh, milijono dabar eurų programai padidintos lėšos 2,5 milijono eurų kiekvienais metais 355 milijonai eurų dabar bus tokia suma pasiūlyta ankstesnė, bu, anksčiau minėta suma bus, buvo ankštesnė, e, anksčiau taikoma ir tai užtikrins testinumą. Nuomonėje taip pat kalbu apie administracinę naštą. E, kuri gali atsirasti dėl naujų paskirstimų, kalbam apie e, socialinio fondo ir bendrą valdymą. Mes turime dabar nesukurti per nelik daug kliūčių, netrukdyti nevyriausybinėms organizacijoms, labdaros organizacijoms, kurios nori pasinaudoti šio fondo finansavimo galimybėmis. Aš sakiau, kad intervencinės atsargos e, turi būti programos įgyvendinimo laikotarpiu naudamos nemokamai nereikia e, atimti lėšų iš valstybių narių, um, valstybėms narėms numatyto biudžeto. Devintas pakeitimas ten sakau, kad nepanaudotos lėšos e, pagal programą turi būti išsaugotos ir skirtos kitoms šalims, nenaudoti kitiems tikslams reikėtų tų lėšų. Pavyzdžiui, pinigai gražinami į centrą, bet reikėtų numatyti galimybę naudoti tas lėšas pagal šią programą kitose valstybėse narėse. Dar vienas dalykas - bendras finansavimas. Komisijos pasiūlyme numatyta 85 procentus lėšų e, skirti iš ES, o valstybės narės turėtų 15 procentų prisidėti. Žinau, kad pagrindinis tai yra užimtumo komitetas diskutuoja šiuo klausimu Mano pakeitimuose yra išbraukta nuoroda e, dėl bendro finansavimo, kaip pamatysite kolegos. Aš žinau, kad e, vyks darybos su komisija dėl šio klausimo. E, terminas pateikti pakeitimams yra jau rytoj, daug laiko neturime, taigi bus labai įdomu šiandieną išgirsti jūsų pastabų apie mano nuomonę ir galbūt iki rytojus pateiksite dar pakeitimų. Ačiū. Ar kas nors norėtų pateikti kokį nors pasiūlymų Džiovanį? Ir Janas Kozlovskis. Janas Kozlovskis, paskui dar Džion Levija, Dominik Rikė, panas Fernandes. Visus pavadės užsira, užsirašysime. Ačiū pirminkė. Kaip ir pranešėjas, aš žinau, kad Europos socialinio fondo lėšų panaudojimas skurdžiausiems gyventojams labai gerai atitinka strategijos Europa 2020 dvasę. Turime užtikrinti, kad įgyvenimo sistema būtų kaip galima labiau supaprastinta. Manau, jog dabartinė sistema yra pernelik sudėtinga tiek jeigu žiūrėsime į paskirstimus. 2,5 e, e, milijardo septyneriems metams visoms valstybėms narėms ir dėl apriepties paramos. Galvodami apie fondo pobūdį, galėtume pasakyti, kad e, mokėjimai padidinti iki 200 procentų numatytų lėšų būtų tinkamas kelias dėl procedūros ir pasiūlymų. Manau, kad nereikėtų taikyti automatinės procedūros, kadangi parama yra įvairialypė, kuris skiriama iš šio fondo lyginant su sanglaudos fondu. Taip pat manau, kad 42 straipsnėje minimi mokėjimai turi būti atlikti per 30 dienų. Taip pat e, man kelia tam tikrą susirūpinimą atskirų valstybių narių rodikliai. Manau, kad santykinis skurdas taip pat būt, turi būti trauktas e, tarp kriterijų. Galiausiai noriu paremti nuomonės referentą. Krizės laikotarpiu sąlygų nustatymas valstybėms narėms gali atimti galimybę skurdiems gyventojams gauti paramą. Ačiū, Giovanni. Jums. Ačiū pirmininkė. Kolegos turbūt prisimena, kad ši programa teikiant paramą skurdžiai gyvenantiems per praėjusį programą laikotarpį buvo žemės ūkio programos dalis. Ir čia buvo siekiama panaudoti iš rinkos išimtus produktus ir taip juos e, tiekti skurdžiai gyvenantiems per esamas struktūras. Tačiau dabar programos prigimtis keičiasi per ateinantį programavimo laikotarpį. Be paramos maisto produktais yra ir kitokių veiksmų ir tai yra tam tikros socialinės paramos programa. Taigi veikla yra platesnė, tačiau ištekliai tai veiklai yra riboti, nes, kaip pamenate, per ankstesnį laikotarpį nuo 7 iki 13, 12, 13 metų turėjome 12 milijonų eurų. Dabar turime 2,5 milijardo eurų septyniems metams. Tai yra 30 procentų mažiau, tačiau padaryti reikia daugiau. Tai yra ne tik parama maisto produktais, bet ir socialinė programa. Taip pat mes norime padidinti kofinansavimo dydį, nes kai kuriais atvejais tai buvo kliūtis vykdyti programai. Dėl įvairių šių priežasčių atrodo, kad yra tam tikras vidinis prieštaravimas šioje programoje. Aš norėčiau, kad būtų labiau pabrėžimi asmeniai, produktai, asmeniai e, aspektai. Kad daugiau dėmesio būtų skiriama E, paramai maisto produktais. Tai yra užtikrinti, tenkinti pagrindinius žmonių e, poreikius. Aš pateiksiu pakeitimo apie tai ir aš pritariu tam, ką pasakė Derekas dėl kofinansavimo dydžio. Objektyviai e, būtų geriausia taip, kad būtų daroma, kaip jisai sakė. O kai dėl bendro išteklių dydžio šioje programoje, tai turime suprasti, kad gyvename krizės metais skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius padidėjo labai smarkiai, ypač pastaraisiais metais. Tai mums reikia e, nuveikti daugiau turint mažesnius išteklius krizės metu. Kažko reikia šioje lygtyje atsisakyti ir tai ir reikia pasakyti. Labai ačiū dėl Izabel. Dėkoju pirmininkė, dėkoju nuomonės referentui už projektą nuomonės. Visiškai pritariu jūsų mintims. Ir taip pat e, labai džiaugiuosi, kad jūs pasisakote už paprastumą. Mes turime aiškiai tekste kalbėti kaip ką tik tai kalbėjo ponas Levyje, kyla pavojus dėl bendro finansavimo, nes jau dabar kai kurios šalis išgyvena labai daug finansinių problemų. Ir uh, atsiranda vis daugiau skurdžiai gyvenančių gyventojų ir labai sunku bus e, atsižvelgti į jų poreikius ir mes e, reikalaudami e, kofinansavimo tam tikro procento tarsi nubausime juos dvigubai. Aš manau, kad turime mes žiūrėti pirmiausiai į pasiūlymą iš biudžeto požio taško, turime galvoti apie supaprastinimą, apie biudžeto dalykus ir uh, Aš sutinku su tą mintimi, kad mūsų komiteto nuomonė, kuri galbūt yra techniška, bet taip pat turi galvoti apie pagalbą tiems, kurie nukentėjo nuo e, biudžeto didesnės drausmės, nuo e, taupimo e, priemonių. Ir paradoksalu yra, kad uh, E, kad būtų sakoma, mes e, pripažįstame, kad esame dėl to atsakingi ir dar ribosime galimybę teikti pagalbą. Man atrodo, kad e, toks signalas būtų visiškai neprimtinas tiek politinė, tiek socialinė prasme. Ir dėl šios priežasties aš remiu nuomonę, pati neteikiu jokių pakeitimų jūsų projektui pasiūlytam. Danke sehr. Jetzt Dominik. Äh, Dominik. Ačiū, Dominik. Dėkoju, e, pirmininkė. Aš taip pat visiškai pritariu, ką tik kolegų išsakytoms mintiems. Man atrodo, labai pagristi yra jų argumentai. Mes e, turime galvoti apie platesnę geografinę aptir, pripažinti ir dėja dėl krizės, pripažinti, kad dėja dėl krizės vis daugiau žmonių yra reikalingi pagalbos. Bet e, kai ką norėčiau labai konkrečiai pasakyti. Jūs, kaip žinote, maisto pagalbos kampanija e, buvo numatyta gyvendinti iki 13 metų. E, ir dabartinis mechanizmas pagal susitarimą turėtų baigti galioti 13 metų pabaigoje. Mano klausimas, jeigu ar nebus e, numatyta galimybė teikti biudžeto pagalbą, jeigu to nenumatysime, kas atsitiks? Nebeturėsime lėšų ir galimybių numatyti lėšas. Kalbame apie 14-osius e, ir daugiametę finansinę programą, bet turime galvoti, kad vyriausybės e, jau 14 metams planuoja savo veiksmus ir jeigu mes nenumatysime pakankamai lėšų, tai ištiks nelaimė. Jeigu visai galima gali būti, kad mes nepatvirtinsime kitais metais nei daugiametės finansinės programos, nei kitų metų biudžeto. Ir tai yra labai, gali turėti labai rimtų pasiekmių. Aš norėčiau, kad būtų atsižvelgta į tai ir pateiksiu atitinkamą pakeitimą. Taigi turime galvoti apie perspektyvą ir apie tai, kad e, fondui turėtų būti numatytos tam tikros pereinamosios nuostatos e, tam laikotarpiai, nes kitaip, kaip sakiau, galime pamatyti kataras, katastrofiškas pasiekmes. Äh, Ačiū. Suvokiu problemos mastą, manau, kad turime paraginti tarybą paskubėti, kad iki rugsėjo susitartume. Ginčytinų klausimų nėra daug, kai kurios valstybės narės, tarp jų ir mano, norėjo atsisakyti visos programos, tačiau taip aišku neįvyks, bet problemos mastą suprantu Frederik Darden, po to Jose Manuel, po to Jurginas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti panašiai Derikui už pateiktą pasiūlymą, pranešimų projektą, kadangi esu tiek biudžeto komiteto, tiek užimtumo komiteto narys, tiek dalyvauju kovos su skurdu platformos veikloje. Džiaugiuosi tiekiamis pasiūlymais, siekiant pagerinti labiausiai nuskriaustų žmonių padėtį čia, tačiau kaip ir kolegos e, esu nepatenkintas tuo pasiūlymu dėl numatytų asignavimų, kurie nebus pakankami siekiant užtikrinti pagalbą maistu atskirose valstybėse narėse. Pat reikia atkreipti dėmesį į tikslinių grupę apibrėžimą. Nereikėtų pasirinkti labiausiai pribojamas apibrėžimo keli aspektai susijęs su kai kuriais dalykais, kurie kelia grėsmę, reikėtų užtikrinti, kad siūlomos priemonės netaptų kliūtimi ateityje, naudojant atitinkamų fondų lėšas. <clears throat> Kalbant apie bendrą finansavimą, kuris yra siūlomas vykdyti laisvanoriškais pagrindais, Mm, tai mano nuomonė reikėtų užtikrinti, kad nebūtų nutraukiamas maisto bankų finansavimas, kad nuo 14 metų sausio e, pirmos dienos e, vyktų sklandus perėjimas finansavimo iš Europos socialinių fondų, tai yra nuo Europos socialinių fondų prie kitų fondų. Pirmininkė, labai ačiū. Vis tiek lieka klausimas, ar nevertėtų pasistengti parengti rimtą reglamentą ir tie 2,5 milijono taip ar taip nebus pakankami ir tai jau aišku iš pat pradžių. Žozė Manuelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti nuomonės autorių. Man atrodo, visi sutarėme dėl jo pozicijos. Pritariu ir anksčiau kalbėjusiems. O kai dėl 20 metų strategijos, tai buvo tikslas sumažinti skurdžiai gyvenančių žmonių ES 20 milijonų, o tai yra tiesiogiai susijęs su šia programa 20 milijonų skurdžiai gyvenančių žmonių. Atrodo, tas tikslas, kurį pralenkė laikas. Po to buvo keliamas tikslas 25 procentais sumažinti skurdžiai gyvenančių žmonių, bet dabar jau yra daugiau negu 20 milijonų skurdžiai gyvenančių žmonių, todėl tai reikia lankščiai žiūrėti tuos tikslus, nes tikslas dabar jau nebebūtų 20 milijonų žmonių, jų yra kur kas daugiau. Kitas klausimas, kuris turbūt netiesiogiai turėtų būti skirtas šiam komitetui. Programa turėtų pakeisti paramos maistų programą. Ir atrodo, kad kofinansavimo dydis pagal šią naują programą, kur yra platesnė, turėtų būti 100 procentų. Anksčiausia programa buvo e, sukurta panaudojant žemės ūkio perteklių. E, ar jie tas e, perteklius visas dingo? Ne. Kas dabar su juo bus? Kaip pamenate, buvo priimtas teisingumo teismo sprendimas dėl žemės ūkio pertekliaus, kuris negali būti naudojamas tokiu būdu. Tačiau Europa nori būti veiksminga, turi protingai naudoti savo išteklius ir jeigu mes to perteklio iš žemės ūkio nepanaudosime, tai turime rasti kažkokį teisėtą būdą tam pertekliu panaudoti. Tai aš ne, nežinau, kiek tokio pertekliaus yra, kas su juo daroma, tačiau bet kokia atveju aš pritariu šiai nuomoniai. Ähm. Labai ačiū, viską galime suvokti, tačiau aišku, dabar turime naują pasiūlymą kuris e, buvo pateiktas dėl to, kad Teisingumo teismas e, paskelbė tinkamą nutarimą, kad e, per bendrą žemės ūkio politiką nebūtinai turi būti teikiama pagalba maistu. Jeigu tokia galimybė būtų numatyta papildomai, tuomet turėtume paraginti komisiją parengti atitinkamą pasiūlymą dėl žemės ūkį pagaminamų, pagaminamų produktų perviršiaus panaudojimo. Tačiau nesu tikra, kad komisija per tokį trumpą laiką galėtų pasiūlymą parengti, o mes patys negalėtume to padaryti. Jurginai, ačiū Jūta. Pirmiausia, labai ačiū pranešėjai už nuveiktą darbą. Didžiai daliai pateiktų pasiūlymų, manau, būtų galima pritarti. Norėčiau pradėti nuo žemės ūkio lėšų. Sisteminių požiūrių pasiūlymų būtų galima pagrysti, jis būtų prasmingas, tačiau mano problema yra ta, jog aš nežinau, ar čia kalba eina apie lėšų perskirstimą iš kitų biudžeto sričių ar ne. E, nes mums svarbu, kad nebūtų mažinamas finansavimas kitoms biudžetinėms eilutėms kitoms programoms, nes jeigu tai bus daroma, tuomet kils papildomų sunkumų. Pratesdama šią mintį noriu atkreipti dėmesį į tai, kad numatyta suma yra nepakankama, nes skurdo apimtis didėja, krizės kamuojamosios šalyse skurdo mastas didėja. Pakanka pažvelgti vien į Graikiją, kuomet eilės prie nemokamos sriubos ilgėja. Todėl čia galima būtų išvelgti ir tam tikrą cinizmą iš tarybos pusės, taip drastiškai siūlant sumažinti asignavimus. Ta norėjau aiškiai pasakyti dėl bendro finansavimo. Galiu tik pritarti teikiamam pranešėjo pasiūlymui ir tą norėčiau šiuomi ir padaryti. Labai ačiū. Mes e, čia negalima kalbėti apie perstumdymo lėšų perkelimo, apie perkelimo dalykus, nes mes šią naują programą turime tvirtinti kartu su nauja daugiametė finansinė programa, tačiau man taip pat nesusidaro įspūdis, kad čia programai pakankamai lėšų numatoma. E, Ši programa yra finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Puikiai žinome, koks likimas panašių programų laukia visuomet, jeigu pritrūksta finansavimo, tai lėšos dažniausiai paimamas iš kitų programų, visiškai aiškus yra principas, nes kitaip finansavimą užtikrinti būtų neįmanoma, ar dar kas nors nori kalbėti, ne, tuomet žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė, dėkuoju kolegoms už visus pasisakymus. Visi uh, buvo mm, labai naudingi. Pradėsiu nuo Jano. Taip, turime būti tikri, kad taisyklės NVO ir labdaros organizacijoms nebūtų per sudėtingos, nes kitaip jos nenorės naudotis tą galimybę. Ir dėl uh, techninių e, dalykų indikatorių, jis sakė, kad pateiks pakeitimų dėl to. Giovanis E, kalbėjo apie tai, kad nepakankamai tos pagalbos bus, turėsime mažiau pinigų, bet reikia galvoti, kokie prioritetai mes norime tarsi vis plačiau apriepti ir, kaip sakiau, 3,5 e, milijardo yra mažiau negu 2,5, taigi tai yra problema. Trys ar keturi kolegos kalbėjo apie bendrą finansavimą. Aš pirmiausiai norėčiau, kad kur įmanoma projektai šimtų procentų būtų finansuojami, bet tai gali sukelti problemų, nes gali būti, kad jeigu bus šimtų procentų daugiau finansuojamos priemonės, tai mažiau jų bus galima finansuoti. Galbūt mes pasieksime kompromisą ir turime užtikrinti lankstumą dėl sumų ir galbūt dėl kofinansavimo. Galbūt vargingiausios valstybės narės e, turėtų gauti šimtaprocentinę paramą, kitos e, mažesnį. E, procentą, bet tuos visus dalykus reikia aptarti ateityje, darytis dėl jų. Ir dar norėčiau pasakyti kolegoms, kad diskusija buvo gera, tie, kurie kalbėjo, pademonstravo, kad tai yra svarbus klausimas. Ja, vielen dank. Ähm, Labai ačiū. Rytoj 12 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Primenu tiems, kurie nori teikti pakeitimus, balsuojama bus kovo 26 dieną, tam, kad užimtumo komitetas galėtų kuo greičiau gauti mūsų nuomonę. Aštuntasis darbo atvarkės punktas dabar. E, susijęs su globaliza... E, pristaikymu prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimu Italijos atveju pranešėjas Frederik Darden. Jis mums ir pristatys klausimą. Ačiū, pana pirmininkė. Trumpai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šis prašymas susijęs su 1516 e, elektronikos sektoriaus darbuotojų ir 7 e, milijonų uh, 750 tūkstančių eurų apyvartą įmonės. Aš savo pasiūlymės siūlau pritarti atitinkamos pagalbos teikimui ir priimti sprendimą artimiausiamis dienomis, nes manau, kad šis klausimas ir šis prašymas nusipelno mūsų paramos pritarimų. Ar būtų kolegų norinčių pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu? Ne, tuomet aš tik noriu pridurti, kad pakeitimų teikimo terminas mūsų pranešimų šio klausimu baigėsi rytoj, taip pat 12 val. Ir balsuosime dėl šio klausimo komitete kovo 20-21 dienomis, veikiausiai balsuosime 20 dieną, nes 21 bus balsuojama užimtumo komitete. 15 darbo atvarkės klausimas, tai yra pastatų politika. Neturime jokios naujesnės informacijos dėl pastatų. Taigi, kadangi mūsų pranešėjo bendro biudžeto klausimų pabėgo, tai mes dabar svarstysime smulkesnius klausimus. Monika dėl šešto darbo atvarkės klausimų. Ačiū, mėla pirmininkė, didelių naujienų neturiu. Penktadienį kolegoms minėjau kad parengiau pirmąjį pranešimo projektą dėl samatų prognozių. Pristačiau kai kurios svarbiausius aspektus, dėl kurių, kurios parengėme jungtinėje darbo grupėje, pavyzdžiui, susijusiu su taupimo priemonėmis ir su papildomais struktūriniais pokyčiais kurios, apie kurios komitete kalbėjo ir generalinis sekretorius. Taigi kol kas dar nėra priimta jokių iš ankstinių sprendimų šiais klausimais, reikia viską apsvarstyti ramiai. Surengdami pranešimą mes reiškime nuomonę, kurioje pritarėma tolesniems struktūriniams pokyčiams tam, kad būtų galima sudaryti geresnės sąlygas parlamentarų darbui, ypač susijusiam su primamų teisės aktų poveikio įvertinimu, e, ypatingai siekiant įvertinti naujai rengiamos direktyvas ir reglamentus, pasitelkiant mokslininkų specialistų pajėgas, e, mokslininkų specialistų dirbančių e, pačiame Europos parlamente Mes pasisakome už šios biudžetinius pakeitimus todėl, kad jau esame pasiekę kadencijos finišo tiesioje ir parlamento administracija mums pranešė, kad 2,20 procentų papildomų biudžeto lėšų 2014 metais susijęs su naujos kadencijos parlamento darbu. Tai yra su naujais rinkimais, su, su tuo, kad kai kurie kolegos nebus perinkti, kad jiems reikės išmokėti jiems taiškai tai priklausančias kompensacijas ir atvyks dirbti nauji kolegos ir e, tai taip pat bus susijęs su tam tikromis naujomis privalomomis finansinėmis išlaidomis diskusijų metu buvo kalbama apie tai, kad e, svarstant įprastinį biudžetą būtų gerai, kad jo e, apimtis būtų mažesnės už infliacijos lygį, išlaidos parlamentarų biurams, atlyginimams, e, kitos biudžetinės išlaidos būtų padidinamos 1,3 procento, o ne iki 2 procentų prognozuojamo infliacijos lygio, taip pat vien Kroatijos stojimas kainuos per metus 13 milijonų eurų, kadangi kolegoms taip pat reikės sudaryti atitinkamas darbo sąlygas bus ir papildomų išlaidų susijusių su Kroatijos narystė. Taip pat pranešime kalbu apie tai, kad jai įsigalios naujasis tarnautojų statutas, met parlamento prezidiumas atsižvelgdamas į šio statuto nuostatas privalės sutaupyti nemažai lėšų Taigi reikia palaukti, kol baigsis darybos dėl naujo statuto ir kokie įvyks pasikeitimai ir po to galėsime parengti konkrečias gairės susijusias su Europos parlamento e, biudžetu. Reikės e, priimti sprendimus dėl klausimų, kurie susiję tiek su pensiniu amžiumi, tiek su atostogomis, tiek su darbo valandų skaičiumi. Čia yra kolegijos Rodbėrint kompetencija, jinai parengta tinkamos pasiūlymus ir juos mums pristatys. Kalbant apie šių metų, paskutinių metų, mm, paskutinį arba mm, kadencijos pabaigos metų biudžetą, tai palyginti su 9 metais, tuo metu jis buvo padidintas daugiau nei 5 procentais, krizės metu to sauliaisti negalime reikia elgtis daug taupiau, tačiau vis tiek perinimo laikotarpiu išlaidų padidėjimo neišvengsime. Rytoj, jei kolegos pritartų per atitinkamas mm, diskusijas taikinimo komitete, aš iškelčiau šios klausimus dėl mūsų teisinių įsipareigojimų, kurių negalime pakeisti pirmiausiai. Taigi, nekantri laukiu rytojus parengiamojo posėdžio rengiantis taikinimo komiteto posėdžiui, siekiant iki rudens ir toliau svarstyti šios svarbiausius struktūrinius klausimus, kuriuos parlamento generalinis sekretorius kartu su e, abiem e, šias rytį sakingais vicepirmininkais mums jau yra e, pristatęs. Dar noriu paminėti mums labai svarbius pastatų klausimus. Atrodo, kad e, antrasis e, viešas pirkimas susijęs su, kad pastatų pavyko sėkmingai, sugebėjome sutaupyti nemažai lėšų ir pasiteisino mūsų pasirinktas toks užsispyrėliškas kursas ir pozicija. Tikiuosi, kad ateityje daugiau mm, mm, nemalonių surprizų nepatirsime ir galime tikėtis teigiamo antro mm, viešojo pirkimo konkurso rezultatų. Pirmininkė. Manau, kad reikėtų palaukti šių rezultatų prieš teikiant pasiūlymus susijusius su papildomais taupinės, su Džordžu, su pato Edit. Uh, Monika, for that. Ačiū, Monika, už naujausią informaciją šiuo svarbiu klausimu. Pirmiausia, dėl kad pastato, taip, mes E, sėkmingai e, vykdėme viešosius pirkimus, nes pirmas pasiūlymas buvo 30 procentų virš biudžeto, antrasis 10 procentų mažiau. Dėl bendro biudžeto suprantu, kad reikės dėl to, kad tie metai bus rinkimų metai, absorbuoti tam tikrus e, kaštus, bet turime labai stipriai dirbti, kad būtų galima gyventi pasiūlymus, kuriuos patvirtino e, biuras ir kad mes turėtume padidinimą, kuris viršytų infliacijos normą 14 metais. Mes kaip biudžeto komitetas turime e, galvoti, kokiu priemonių imtis ir e, suprantu, kad bus labai sunku užsitikrinti labai didelį rimtą sumą, kuri labai stipriai viršytų infliacijos lygį. Ir aš tikiuosi, kad rytoj mes galėsime pradėti žiūrėti į tai, ką pasakys biuras ir generalinis sekretorius. Edit. Dėkui, pirmininkė. Atstovauju socialistams. Aš ką tik atėjau iš darbo grupės, taip pat. Ir, ir jums pasakysiu, kokia yra mūsų nuomonė. Mes e, norime paprašyti, kad būtų laikomasi laiko limito, kad būtų galima visiems pasiruošti, nes šiandien gavome tik tai prognozės 10 ryto. Mes turime pagalvoti apie procedūrą, matau e, problemas, matau, kaip viskas sudėtinga, matau, kad biuras dar nėra prieimė sprendimą, bet jeigu mes norime užsitikrinti daugumą šiam pranešimui, tai turėtume atsižvelgti į, minė, į minimalius e, narių poreikius. Taip pat noriu pasakyti, kad neturėtume siekti tie, kurie rengia samatas, kad negalvotume, kad tie yra geriečiai, o pranešėja Monika ir aš ir George esame blogiečiai. Negalima taip E, žiūrėti. Ir e, tie, kurie sako, kad reikia viską mažinti, yra blogiečių administracija yra gera. Aš manau, kad pranešimo projekte yra neblog, nemažai gerų dalykų ir mes pateiksime savo ruoštų atitinkamus pakeitimus. 3,48 procento mūsų nuomonė yra labai didelis procentas, bus labai sunku paaiškinti visuomeniai tą padidinimą, reikia kur kas geresnių tam tikrų skyrių paaiškinimų. Ir manau, kad tai labai svarbu yra. Taip pat svarbu ieškoti tolesnių taupimo galimybių, ar tai kolegos ar administracija pateiktų tokius pasiūlymus. Tai svarbu. Dar norėčiau paminėti tai, kad mūsų nuomonė pranešimo projekte pranešė per nelik daug kalba apie bendrą darbo grupę ir jos tebe įgyventinamą projektą. Viena vertus. Nereikėtų galbūt taip detaliai kalbėti pranešime, nes toliau tebėra dirbama toje darbo grupėje, bet kita vertus aš tą darbo grupę peraginu pateikti pasiūlymus e, prieš biudžeto e, sudarimo procedūrą rudenį. Ir pritariu, ką tik kalbėjusiam kolegai, 18,3 milijono padidinimo pastatų politikos srityje, tai yra tikriausiai vienas iš didesnių padidėjimų. Tai yra pereinamųjų metų, rinkimų metų sąnaudos. Mes norime, kad tekste parašyti, kad ne administracija sutikrino e, mažesnę sumą e, dėl kad pastato, bet kad tai buvo padaryta mūsų komiteto prašymu. Reikia akcentuoti, kad mūsų komitetas ir per plenarinę sesiją labai e, spaudė, darė dėlį spaudimą per antrąją viešųjų pirkimų procedūrą. Dar vienas pastebėjimas visi sutinkame, kad lėšos, kurios turi būti išmokėtos per pereinamąjį laikotarpį tiems e, parlamento nariams, tiek darbuotojams, kurie e, išės, paliks parlamentą e, tų metų kito, antrą pusę, turi būti išmokėtos ir galbūt reikia išsamesnės informacijos apie tai, kiek lėšų 2009 metais buvo mokėta valstybių narių. Nepamirškime, kad padidėjimas es lygmenių yra, bet tai nėra realus padėjimas, nes valstybės narės e, algas, atlyginimus ir papildomas išvadas, išlaidas apmokėjo prieš e, paskutinius rinkimus. Ir 2009 metais buvo rezervų sudaryti taikomas kitas metodas. Galbūt reikėtų apie tai pagalvoti iš anksto, nes gali būti labai sunku viską įsisavinti per vienus metus, bet parlamentas norėtų būti lyderis, e, gero darbdavio, e, turėti gerą įvaizdį Europoje ir mes turime į tuos dalykus atsižvelgti. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Labai ačiū. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Nagi, kitos pranešėjos neturime, tai kuomet baigsime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, norėčiau e, pateikti tam tikrų klausimų pranešėjų dėl daugiametės nacinės perspektyvos. Ir tuomet svarstytume kitą klausimą. Monika. Ačiū. Pirmininkė, noriu pateikti dar kartą skaičius, kad būtų aišku, apie ką kalbame. Jei palygintume dabartinius biudžeto asignavimų pasiūlymus su praėjusiais metais, tuomet e, sprendimai dėl biudžeto sandaros 2013 buvo daug didesnio masto atskiruose biudžeto eilutėse yra tam tikrų perskirstimų. Tarkime, mokslinio tyrimų tarnybai daugiau dėmesio skiriame ir signavimų daugiau pastatų skyriui. Taip pat šiek tiek daugiau lėšų yra numatyta, tačiau reikia kartu pabrėžti, kad e, išperkamosios nuomos ir nuomos kainos yra ženkliai sumažėjusios naujame biudžete. Rytojaus parengiamajame posėdėje turėsime apsvarstyti, įvertinti pereinamą laikotarpio sąnaudas. Vienintelis ir labai svarbus skirtumas palyginti su devintaisiais metais yra tas, kad mes esame atsakingi patys savo, ne taip kaip Vokietijoje, Niderlanduose ar kitose šalyse e, mes turime patvirtintą parlamento narių statutą ir tas statutas susijęs su tam tikrais padariniais. Ir e, mes dabar neturime orientuotis į nacionalinius e, parlamentus, nes didžioji dalis klausimų yra sprendžiami pagal Europos parlamento narių statuto nuostatas. Tačiau tie klausimai susiję su atitinkamomis sąnaudomis ir parlamento prezidimas turi parengti atitinkamą sąnaudų samatą. Aš manau, kad blogiausias sprendimas būtų dėl populistinių paskatų nenumatyti arba neskirti atitinkamų asignavimų tam tikroms e, sritims. Aš manau, kad kaip ir kiekvienas nacionalinis parlamentas, be didelių diskusijų turėtume numatyti atitinkamus asignavimus perinamam laikotarpiui e, nuo vienų rinkimų iki kitų rinkimų. Tada taip pat turėtume atitinkamai e, apsispręsti dėl teisinio pagrindo apskaičiuojant šias išlaidas ir priimti sprendimą dėl jų tikroviškumo, jų ignoruoti mes paprasčiausiai nesugebėsime, išbraukti iš biudžeto eilučių taip pat nesugebėsime, turint omenyje, kad Parlamentas kitais metais turės paskelbti naujų Europos parlamento rinkimų datą ir prieš metus dėl to susitarėme. Jeigu Europos parlamento rinkimuose netgi nedalyvauja 40 procentų visų rinkėjų, mes tikrai e, e, tokių rezultatų, tokio aktyvumo nepageidaujame ir mes norime laiku informuoti Europos piliečius apie vyksiančius Europos parlamento rinkimus. Nepaisant to, norime taupyti ir man e, iš tiesų mažiau rūpia atskirų biudžeto eilučių. E, įvykdymas, finansavimas, man svarbu, kad būtų išlaikyta bendroji struktūra, kad būtų e, pasiekti bendri e, tikslai. Darbuotojų atlyginimų didinimas taip pat turi būti įtrauktas į parlamento biudžetą. Numatyta 1,3 milijardo papildomai ir Vien 2009 metais pereinamosios išlaidos buvo 5,3 procento didesnės, o tuo metu naujų valstybių ES nestojo. Šiemet yra kita padėtis. Manau, kad atitinkamas tendencijos turime išlaikyti ir 14 metais. Pirmininkė, ačiū. Manau, kad turėsime apie tai kalbėti dar ne kartą. Rytoj vyks parengiamasis posėdis nuo 12 iki 14 valandos ir po to matysime, kokia yra padėtis, o kada prezidimas parlamento priims atitinkamus sprendimus. Kitą savaitę. Tiesą sakant, sprendimas turėjo būti priimtas jau praėjusią savaitę ir būtent tik todėl mes pavėluotai gavome atitinkamus išlaidų prognozes ir samatas, kadangi sprendimas prezidime nebuvo priimtas. 11 diena yra numatomas, tiksliau kovo 11 dieną turėtų būti priimtas atitinkamas sprendimas ir pakeitimų teikimo terminas taip pat baigėsi kovo 11. Tai tokie yra orientyrai. O po to žiūrėsime, kas bus toliau. Ar sutinki šiam pasiūlymui, ar turėtume apsispręsti dėl pakeitimų teikimo galutinio termino. Dar, dar kartą pirmininkė kartoja pakeitimų galtinis terminas baigės kovo 12 dieną 15 val. dabar. Būtume dabar turėję svarstyti 14 metų komisijos biudžetą, tačiau An Jensen dalyvauja kito komiteto posėdėje. Tačiau dar liko ketvirtasis darbuotvarkės punktas. daugiametė finansinė programa. Pastarai kartą šiek tiek ilgiau laiko skyrėme šioms e, diskusijoms. Dar noriu paklausti pranešėjų, ar yra e, naujesnės informacijos šiuo klausimu, galbūt pradėkime nuo įvailo. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų neturime ypatingai nieko naujo. Su Raineru rengėme rezoliucijos projektą parlamento vartų. Turime jau pirmasis reakcijas ir dabar baigiame dviejų pranešėjų parengtą tekstą rengti ir rytoj galbūt galėsime jį išsintinėti konsultacijoms su politinėmis frakcijomis. Tačiau kol kas E, negaliu nieko daugiau ir pasakyti. Gut, also äh, nichts mehr hinzuzufügen. Taigi nėra daugiau ko pridurti. Žanliuk taip pat nieko naujo mums neturi pranešti. Niekas nenori nieko diskutuoti, tai kyla šiokia tokia problema. su An pakalbėti apie darybinius įgaliojimus, rengiantis trilogo sustikimui, tačiau kadangi pranešėjas nėra. Ja. Also gut, ich will ja hier nicht alle einfach nur aufhalten. Wir haben. Gerai, tuomet ne, nenoriu jūsų čia ilgiau laikyti be reikalo, visi žinome apie ką eina kalba pirmadienį. Ja. Vyks koordinatorių posėdis, taigi visiems linkiu ramaus vakaro ir iki pirmadienio.